Voilà, chers collègues, je vous propose de, de commencer parce que comme vous l'avez. Mėly kolegos, siūlau pradėti, nes, kaip žinote, turime e, nemenkai balsavimų ir dar prieš tai turime keletą klausimų. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad vertimas yra visas kalbas, išskyrus suomų, bulgarų ir kruatų kalbas. Ir taip pat e, turime pasyvų vertimą e, iš airių kalbos paskutinę minutę buvo įvyko šis pakeitimas. Galima kalbėti olandiškai, bet nebus vertimo į olandų kalbą. Na, aišku, yra tam tikrų skirtumų tarp olandų ir e, flamandų kalbos, bet daugiau nieko nesakysiu. Toliau. Turiu e, pasakyti, kad vyksta kolokviumas e, neįgalių klausimus. E, taip pat dėl prieinamumo akto 8 lapkričio įvyko svintas trilogas ir dėrybininkai sutarė dėl politinio sprendimo dėl Europos prieinamumo akto, dėl produktų ir paslaugų prieinamumo. Taigi tokia mano informacija ir dabar galime pereiti jeigu visi jau turite balsavimo korteles. Atsiprašau, aš paskubėjau jau. Pirmiausia, atleiskite ponę Harkin. E, kai labai skubi, tai ir prarandi laiko. Na, turime biudžeto vykdymo patvirtinimų visą eilę ir iš karto suteikiu žodį poniai Harkin, žodį, kad jį pristatytų šios klausimus. Ačiū pirmininkė, labai trumpai, kad galėtume pradėti balsavimą laiku. Parinktos šešios nuomonės, pradedant nuo bendrojo ES biudžeto įgyvendinimo. Keletas dalykų. Apskritai klaidų e, mokėjimuose pažanga pasiekta. 14 metais buvo 4,4 procento, o 17 metais 2,2 procento visgi e, yra dar nemenkas klaidų lygus ekonominio, socialinio ir teritorinio sanglaudos srityje ir konkurencingumo augumo ir darbo vietų kūrimui srityje. Dar vienas dalykas, kurį verta čia paminėti, yra tai, kad audito rūmų, rūmai peržiūrėjo 113 užbaigtų projektų ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos srityje ir 65 procentus e, projektų buvo rezultatų e, matavimo sistemos. Taigi likusieji neturėjo tokių sistemų ir negalima išmatuoti jų rezultatų. Reikia vertinti šį, šį, šią problemą. Dėl agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimo, tai čia nieko negaliu pasakyti, išskyrus tai, kad padaryta pažanga suderinant informacinių technologinių sprendimus valdymo ir apskaitos sistemose. Tai yra labai svarbu. Dėl keturių pačių agentūrų, tai galiu pasakyti, kad visų keturių atvejų audito rūmai patvirtino jų sandorius už 17 e, metus. Paskelbė, kad tos tie sandoriai yra e, teisėti ir be pažeidimus. Dar viena pastaba dėl agentūrų, tai dėl Europos mokymo fondo. jų teisininkas. Mm, buvo paskirtas kaip etikos korespondentas, tai yra sveikintina. Ir atrodo, kad problema dėl jų būsnės taip pat išspręsta, kai dėl kitos agentūros įgyvendinimas biudžeto yra 99,95 procento Ar tai Eurofondas jie vertina galimybės pradėti pirkti elektroninių įsigijimų programinę įrangą iš tiekėjo. Taip pat yra rimta problema susijusi su Airijos koeficientu, kuris buvo dar padidintas iki 1 119,85. 119,85 čia reikia veiksmų. Taip pat EU OŠA. Jie taip pat žada įsivesti elektroninės pirkimo sistemą. Taip pat įsipareigoja užkirsti kelią priekabiavimui, patvirtinę politiką, kaip apsaugoti asmens orumą. Daugiau detalių yra pristatyta mano nuomonė. Ir paskutinis komentaras apie visas keturias agentūras. Trys iš keturių vykdė visapusišką analizę, kokį poveikį joms padarys Brexitas. O audito metu EUOŠA agentūra dar nebuvo vykdžiusi tokios analizės, bet kaip suprantu, iki šiol į tai jau pabaigta. Taigi tiek e, iš mano pusės, kadangi neturime daug laiko. Ačiū. Ačiū, ponia Harkin. Mat, matau, kad pono Kukano nėra. Kas norėtų pasisakyti? Ponas Bekeris. Äh, Dėkoju pirmininkė. Aš atstovausiu kolegai Kukan ir norėčiau pateikti jo pasisakymą. Norėčiau padėkoti jo vardu poniai Harken už šias nuomonės, jos šios dokumentus. Jie yra puikus, puikus pagrindas tolimesniam darbui, tik tai keletą komentarų norėčiau pateikti. Mano frakcija džiaugiasi dėl agentūrų patobulinto biudžeto valdymo. ES fondai valdomi tobuliau, bet vis tiek čia galima dar padaryti pažangos. Pavyzdžiui, ekonomikos socialinės e, sanglaudos augimo e, vis tiek slengstis lieka apie 2 procentų. E, audito rūmai nuo 17 metų paskelbė atitinkamą mm, ataskaitą mm, dėl atitinkamos politikos tais metais įgyvendinimo, pavyzdžiui, Erasmus Plus arba e, judumo e, priemonės ir Europos fondų mano frakcija pateiks atitinkamus irgi paaiškinimus ir tikimės bendradarbiavimo. Dėkui. Ačiū socialistų ir demokratų vardu. Niekas nenori pasisakyti. EKR, pana Trebesijus. Ja, Dank, Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Harkin. EKR frakcija paprastai laikosi tokios linijos, kad e, patvirtina e, biudžeto įgyvendinimą tik tai tada, kai sulaukiama teigiamo auditorumų e, pranešimo. Per pastaruosius metus metus e, vis didesnė pažanga buvo daroma e, finansų valdyme, biudžeto valdyme. Džiaugiamės, kad auditorumai teigiamai žiūri į šių biudžetų įgyvendinimą. Visgi yra vietų, dėl kurių norėtumėm dar matyti didesnę e, pažangą. Pavyzdžiui, sveikatos agentūros darbo vietų, sąlygų darbo vietoje. Taip pat E, mokym. E, pavyzdžiui, e, garantija, jaunimo nedarbo garantija, mikrofinansavimo ir socialinio verslo sritis mūsų nuomonė nėra tenkinančios, todėl mes pateiksime pakeitimų ir tikimės puikaus bendradarbiavimo. Dėkoju. Pour... Ačiū. Žaliųjų vardu panas Meserits. Ar kas nors yra žaliųjų? Ne. Gūje taip pat nieko nėra, FDB taip pat ne. Ir ponio Martan taip pat nėra salėje. Taigi viskas, žinome, kad terminų pakeitimo terminas yra gruodžio 6 diena, 16 valanda. Tvirtinamas komitete įvyks 21-22 sausio. Balsavimas kompetitingame komitete vasario mėnesį 8 arba 9 savaitę, o plenarinė sesija pranešimas tvirtinamas 19 metų kovo antrojoje sesijoje. Tai dabar, dabar siūlau įdėti korteles į aparatą ir pradėsime balsavime. Pirmiausia, pirma, Erasmus nuomonės projektas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 30 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Perverčiame kelis e, puslapius. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Toliau 39 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Aštuntas straipsnis, pirmos dalies A punktas, 234 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 235 už, prieš, susilaiko atmestas. 239 už, prieš, susilaiko priimtas. 240 už, prieš, susilaiko priimtas. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 247 už, prieš susilaiko atmestas. 248 už prieš susilaiko atmestas. 249 už prieš susilaiko atmestas. 250 už prieš susilaiko atmestas. 251 už prieš susilaiko atmestas. 39 už prieš susilaiko priimtas. 252 už prieš susilaiko priimtas. 253 už prieš susilaiko atmestas. 8 kompromisas už prieš susilaiko priimtas. Perverčiame kelis puslapius. 9a kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Tikriname 9A kompromiso varsavimą, prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas. Toliau dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 276 kas už, prieš, susilaiko, atsiprašau, atsiprašau, dešimtas kompromisas. Mes jau balsavome dėl dešimto. Dabar 276. Aš belgiškai iš pradžių sakiau 276. Už, prieš, susilaiko priimtas. Tikriname 276. Pradame balsavimą. Baigiame. Priimtas. 11 kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 281 už prieš, susilaiko. Patikrinkime, neaišku, prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 297 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 47 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 17 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 303 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. Toliau 33 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 40 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 81 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 23, 86 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 5 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 23 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 89 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 91 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 93 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 94 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 95 už, prieš, susilaiko atmestas. 8 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 96 už, prieš, susilaiko atmestas. 97 už, prieš, susilaiko priimtas. 98 už, prieš, susilaiko priimtas. 99 už, su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko priimtas. 43 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 101 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 102 už, prieš, susilaiko priimtas. 103 žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko priimtas 104 už, prieš, susilaiko atmestas 105 už, prieš, susilaiko atmestas 25 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas 37 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas 112 už, prieš, susilaiko atmestas. 114 už, prieš, susilaiko atmestas. 34 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 115 už, prieš, susilaiko atmestas. 28 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 35 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 36 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 31 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 29 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 38 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Veršime kelis puslapius ir toliau konstatuojama dalis 24, balsavimas dalimis 136 pakeitimas, pirma dalis už, prieš susilaiko priimtas. Antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. 26 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 138. Ne, ne, atkrenta. 41 kompromisas už. Prieš susilaiko priimtas. 42 kompromisas už. Prieš susilaiko priimtas. 142 pakeitimas už. Prieš susilaiko. Patikrinkime, jeigu sutinkate, 142 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmestas. 143 už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. 145 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 144 už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. 146 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 34 kompromisas už prieš susilaiko primtas. 150, 151 už, prieš susilaiko atmesti. 302 konstatuojama dalis, 152 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. 154 už, prieš, susilaiko atmesta. Tikriname 154 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. 45 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 46 kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. Keturiasdešimt šeštas A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimtas. 161 už prieš susilaiko priimtas. 163 už prieš susilaiko atmestas. 165 už prieš susilaiko atmestas. 166 už prieš susilaiko priimtas. 48 kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 147 konstituojama dalis, 170 už. Kas už prieš susilaiko atmestas. 32 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 49 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 174 už prieš susilaiko priimtas. 50 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. E, konstatuojama dalis 57, 175 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Toliau balsuojame dėl visos nuomonės elektroninių balsavimo. Prašom balsuoti. Baigiame. Didelė dauguma patvirtinta. Sveikinama. Periname dabar prie pagrindinių teisių dokumento nuomonės tekstas. Ketvirtas kompromisas - kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šešioliktas pakeitimas - kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, prašom, dėl 16 pakeitimo. Balsuoti baigiame, atmesta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 18 pakeitimas. Norite pasitikrinti dėl 17, prašom elektroniškai. Baigiame balsuoti dėl 17 pakeitimo atmesta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 5 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 25 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 29 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 31 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 8 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 33 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Mm, trisdešimt ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau, trisdešimt devintas vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 42. Irgi vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Dabar A konstatuojama dalis. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas e, pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas už. E, norite pasitikrinti dėl devinto pakeitimo? Gerai, prašom elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. <laughs> Kompromis 3. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. O dabar balsuosime dėl visos nuomonės, prašom elektroniškai. Je clôt le vote. Balsuoti baigiame. Didelę balsų daugumą pritarta sveikiname. Siūlau dabar perėti prie kito balsavimo. Tai yra Europos solidarumo korpusas. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Versime porą, gal tris puslapius. Antras kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 104 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Kompromisas 3.1, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas 3.2, už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 127, 128, 129, 130, 131 dėl nebalsuojama. 132 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 12 kas už, prieš, susilaiko priimta. 134 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta 135 už, prieš, susilaiko, atmesta 136 už, prieš, susilaiko, atmesta 137 už, prieš, susilaiko, atmesta 8 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta 9 kompromisas prieš, susilaiko, priimta Toliau, 150 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 151 už, prieš, susilaiko, priimta. 152 už, prieš, susilaiko, priimta. 153 už, prieš, susilaiko, atmesta. 154 už, prieš, susilaiko, atmesta. 155 už, prieš, susilaiko, priimta. 156 už, prieš, susilaiko, priimta. 157 už, prieš, susilaiko, priimta. 158 už, prieš, susilaiko, priimta. 159 už, prieš, susilaiko, atmesta. Konstatuojamosios dalis. 13 už, prieš, susilaiko, priimta. 14 už, prieš, susilaiko priimta. 15 už, prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko atmesta. Kompromisas 2.1 kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas 2.2 kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas 2.3 už, prieš, susilaiko priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas 2.4 už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas 6.1 už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas 7.1 už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas 7.2 kas už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas 8.1 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas 9.1 už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas 9.2 už, prieš, susilaiko, priimta. 51 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas 9.3 už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 55 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 57 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 60 už, prieš, prieš susilaiko atmesta. 61 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 62 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 64 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 65 už prieš susilaiko atmesta. 66 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 67 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 68 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 69 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 71 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės, prašome elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname. Je vous laisse souffler 30 secondes avant de passer à la Atsikvėpkime pusę minutės prieš paskutinį šiandienos balsavimą. J'en profite pour boire un coup. OK. Kompromis. Kągi, pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Keletą puslapių verčiame į priekį. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dar kelis puslapius verčiame į priekį. Ar visi radote? Ketvirtas kompromisas. Taip, gerai. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Vėl verčiame kelis puslapius. Man atrodo, kai kam reiks netgi uh, paselint pirštus, kad tiek puslapių nuverstumėm. Uh, Ar visi radote? Dar ne visi atsiverkite, Agnes? Puiku. Lybė 48, ne, nepriimtinas. Tai penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Gerai, visi atsiverti. Šeštas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Keturi šimtai devynioliktas. Kas už? Keturi šimtai devynioliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, prašom, dėl keturi šimtai devyniolikto. Je clôt le vote. Balsuoti baigiame. Taip, atmesta. 420 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Gerai pasitikrinkime dėl 420 pakeitimo elektroniškai prašom. Balsuoti baigiame dėl 420 pakeitimo. Jis atmestas. Septintas kompromisas vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Vėl verčiame kelis lapus į priekį. Keturi šimtai devyniasdešimt antras pakeitimas. Vardiniu būdu prašom balsuoti dėl 492 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kartu su Jūri 78. Toliau 493 pakeitimas kas už. Ir Jūri 79 taip. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas kas už kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 7a kompromisas, vardiniu būdu prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 526. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Pasitikrinkime dėl 526 pakeitimo elektroniniu būdu, prašom. Balsuoti baigiame. Kągi. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar 541, regi 66 ir 545 kartu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau, regi 67 ir 562 kartu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Gerai, galime pasitikrinti dėl regi, 560, dėl regi 67 ir 562 pakeitimų. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 542. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Norite pasitikrinti, prašom 542 elektroniškai. Balsuoti baigėme, atmesta. 12 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 13 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas kompromisas porą puslapį toliau. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 18 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Kont 22 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 23 kompromisas už prieš susilaiko priimta. Verčiam kelis lapus. 3, 4. 23 A kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 24 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Lybė 69. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 19. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 25. A kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar straipsniai nuo NV45 e, e, Tai yra išskirtinė kompetencija iki 76, taigi dėl jų nebus balsuojama. 31 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 32 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 33 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta 35 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta 37 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta 38 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta 39 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta 40 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta 41 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 42 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 44 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Verčiam kelis lapus. Trečias priedas. Envy, 78 iki 81 yra Envy kompetencija, taigi mes nebalsuojame. Perinu prie nurodomojų dalių, 25. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Konstatuojamosios dalis 26. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 45. Kompromisas už? Prieš? Susilaiko. Priimta konstatuojamosios dalis 1 APCC, FAM 3 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, regidu už, prieš, susilaiko priimta, 46 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta, 47 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta, jūri ketvirtas už, prieš, susilaiko priimta, 48 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 4a naujas konstatuojama dalis 46 už, prieš susilaiko priimta, 47. Norite pasitikrinti dėl 46, prašom elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta nedidelė persvara. 47 kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Pirmas kas už. Prieš susilaiko priimta. 49 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 5a e, konstatuojama dalis. 56 ir jūri septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. E, pasitikrinkime elektroniškai, nes man e, labai atrodo lygi persvar, e, ne, neaiškus rezultatas. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 57. O kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 50 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Kont 2, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Regi 6 už, prieš, susilaiko, priimta. 8 konsultuojama dalis, 60 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta, 61 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas, 62 jūri 8 ir Envi 4 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 51 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 52 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. NV5 už, prieš, susilaiko, priimta. Rėgė 8 už, prieš, susilaiko, priimta priimta. Kon 4. Kon 4 už, prieš susilaiko priimtas 70 už. Ne, jis atkrenta. Toliau 71 už, prieš susilaiko atmestas. 53 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Ket... 81 už, prieš, susilaiko, priimtas. FEM 22 už, prieš, susilaiko, atmestas. 82 už, prieš, susilaiko, atmestas. Biudžio 7. Tikriname 82 dar. Prieš tai prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. Toliau biudžeto septintas už, prieš, susilaiko atmestas. 54 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 54 sako, kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Kult 11 už, prieš, susilaiko atmestas. 24 už, prieš susilaiko priimtas. 55 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 15a ir b konstatuojamosios dalis, kartu 98, jūri 15, FM 13, kas už, prieš, susilaiko priimti, lybė 8 už, prieš, susilaiko priimtas. 56 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Toliau 17 konstatuojamoji dalis, 109 už, prieš, susilaiko priimtas su NV8. Kult 18, ne, jis atkrenta. Toliau 110 ir regi 13 už, prieš, susilaiko priimtas. Libė 10 už, prieš, susilaiko priimtas. NV9 už, prieš, susilaiko priimtas. 57 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. kartu 121 ir 122, 228 e, ir regi 30 už, prieš susilaiko atmestas. Tikriname 121, 122, 228 ir regi 30. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. Toliau 100 ne. Atkrenta. 58 kompromisas už. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimtas. Toliau FEM 17 už. Prieš. Susilaiko priimtas. 129 už. Ne. Atkrenta. Toliau kartu 130. Ne, jis vienas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Penktas. Tikriname 130. Prašom balsuoti. 130 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. Penktas už. Kas už? Prieš. Susilaiko priimtas. Toliau. 59 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 20 konstatuojimo lyderis 136 už, prieš, susilaiko atmestas, tikriname 136. Baigime. Atmestas. 137 už prieš susilaiko atmestas. Lybė 14 už, prieš susilaiko priimtas. Lybė 15 už, prieš susilaiko atmestas. 60 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 61 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 157 už, prieš susilaiko priimtas. Atkrenta, atkrenta. 62 kompromisas. 62 už, prieš susilaiko priimtas. Toliau 170, kas už, prieš susilaiko priimtas. Jūri 26 už, prieš, susilaiko priimtas. 171 už, prieš, susilaiko priimtas. 63 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Toliau kartu 176, 77, biudžeto 13, kult 27. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. Regi 20. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. Toliau 179 už. Prieš susilaiko atmestas. 7 už. Prieš susilaiko priimtas. 65 kompromisas už. Prieš susilaiko Sutko priimtas. 189 už, prieš, susilaiko priimtas. 190 už, prieš, susilaiko atmestas. 66 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 66 A kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 67 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Jūri 29 už, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Kol 31 už, prieš, susilaiko priimtas. Lybė 20, atsiprašau patikrinti, Kult 31, prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas. Libė 23 už, prieš, susilaiko priimtas. Kont 12 už, prieš, susilaiko priimtas. FEM 24 už, prieš, susilaiko priimtas. Toliau 31 konstruojam dalis, 204 už, prieš, susilaiko atmestas, 205 ir jūri 30 už, prieš, susilaiko priimtas. Kult 32 už, prieš, susilaiko atmestas, 206 už, prieš, susilaiau, susilaiko priimtas. 71 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 72 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 216 už, prieš, susilaiko priimtas. priimtas, bet nedaug kas kelia rankas. Esu tikras. Taigi reikia patikrinti 216. Pradedam balsavimą. Baigiame. Atmestas. Ne, priimtas, atsiprašau. Atsiprašau, priimtas. Toliau. 34, 217. Kas už? prieš, susilaiko atmestas 218 už, prieš, susilaiko atmestas, kont 13 už, prieš, susilaiko priimtas, 219 už, už, prieš, susilaiko atmestas. 300 Kompromisas 37. 73. A. 73. Jeigu norite, belgiškai. Kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. NV11 iki lybė 29 yra NV kompetencija. Toliau 74 kompromisas. Kas už? prieš susilaiko priimta. 227 už prieš susilaiko priimtas. 14 už prieš susilaiko priimtas. Biudži 17 už prieš susilaiko priimtas. 229 už prieš susilaiko atmestas. Tikriname 229, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas lygiosios labai lygų balsavimas. 90 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. NV30 už, prieš susilaiko atmestas. Balsavimas dėl viso pranešimo Pradedame balsavimą. Baigiame. Tai štai. Kaip ten bebūtų, sveikiname su nuveiktų darbu. Baigiame balsavimą. Ačiū Jums visiems.